yra pateikusios e, pareiškimą, kad neužima bet kokių funkcijų, kurios netitinka Europos parlamento mandato, nario mandato. Prancūzijos institucijos pranešė, kad prašoma atšaukti ponios Marine Le Pen imunitetą pagal 6 straipsnio antrąją dalį. Šis prašymas bus perduotas Teisės reikalų komitetui. Ketvirtas pranešimas. Iš liberalų frakcijos.